Pybalks. Diskusija šią temą baigta. Balsavimas šio klausimu taip pat įvyks rytoj 18 val. Ponios ir ponai, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pono Bach pranešimas. Tai yra šio vakaro e, pats e, reikšmingiausias klausimas, jis skirtas visų rūšių transporto keliaivių teisėms. Prašau, ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Judumas yra vienas iš svarbiausių mūsų moderniosios visuomenės ramščių ir praeisiais, per pastarosius metu, keletą metų e, tas judumas visose transporto rūšyse ypač padidėjo. Europos komisija jau dešimtį metų, e, jau prieš dešimt metų suvokė e, bendro šius, e, įvairių transporto sričių reglamentavimo būtinybę. Pastarųjų metų patirtis rodo, kad dabartiniai reglamentuojantis tasės aktai E, ne, ne visada yra tinkamai įgyvendinami e, įvairių transporto įmonių ir dėl to yra e, labai dažnai bilinėjamasi. Aš pritariu komisijai siekiančiai suderinti teisės nuostatas ir pagerinti jų įgyvendinimą sustiprinti e, e, pastangas e, tinkamai laikytis tų nuostatų ir pagerinti visų keleivių padėtį. Autobusų ir laivų, tai yra vandens transporto srityse, tinkamas teisės aktų ir įvairių purepusiškas jų gyvendinimas yra kol kas nerealistiškas tačiau kitose transporto rušyse mes galime dar daug ko pasiekti. Aš norėčiau, kad mes laikytumėmės visų pagrindinių teisių ir nuostatų, kurios turėtų būti e, e, įgyvendinamos visose transporto e, sektoriuose, nepriklausomai nuo jų specifikos. Ir taip pat raginu komisiją į tai atsižvelgiant, e, nustatyti gairias jau dabar, e, kurios užtikrintų, kad būtų ne, laikomasi nediskriminavimo nuostat, e, principo, kad būtų nustatyti reikalavimai pateikti visapusišką informaciją keleiviams ir taip pat sparčiai sprendžiamos visos keleivių problemos. Norėčiau paminėti keletą mano pranešimo aspektų. Dėl informacijos ir skaidrumo reikia pasakyti, kad tie informavimas turi vykti labai skaidriai ir aiškiai. Reikia sustiprinti paramą keleiviams, e, e, kurią teiktų personalas, e, būtų sukurti informavimo centrai ir reikia sukurti aiškias taisyklės, kuriomis būtų draudžiama bet kokia nesažininga komercinė praktika reikia sustiprinti e, nacionalinių e, kompetitingų institucijų vaidmenį. Dėl to aš manau, kad reikia e, sukurti bendrą europietišką duomenų bazę ir ją aktyviau naudotis. Reikia sukurti centrinę skundų pateikimo tarnybą, elektroninę skundų pateikimo tarnybą Ir taip pat, aišku, reikia atsižvelgti į ypatingas sąlygas, kurios kartais kyla įmonėms vykdant savo veiklą, ir, ir, tačiau tas sąlygas reikia labai aiškiai apibriežti, remiantis Europos teisingumo teismo iki šiol priimtais sprendimais. Taip pat reikia e, labiau užginti e, riboto judimo, judumo asmenų e, teisės ir suteikti jiems didesnę paramą. Dėl ekonominės krizės e, įvairios nemažai oro bendrovių turėjo paskelbti bankrotą. Aš manau, kad komisija čia taip pat turi e, mm, atlikti tam tikrus veiksmus, siekiant užtikrinti to bankroto procedūrų skaidrumą. Reikia užtikrinti visų transporto sektorių e, vykdomos veiklos skaidrumą ir, ir efektyvumą ir stengtis, kad E, būtų sustiprintas rūšių, įvairia rūšių transporto priemonių e, saveikumas. Norėčiau pabaigoje padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir kitiems prisidėjusiems prie mano pranešimų rengimo. Ačiū. Ačiū pranešėjui. Pereikime prie spontaniškų pasisakymų ir suteikiu žodį kolegijai Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad keleivių teisės bus stiprinamos. Jų gyvendinimas turėtų būti prioritetas, jos turi būti gyvendinamos vieningai ir visapusiškai, kad būtų galima išvengti tam tikros sumaišties. Keleiviai turi teisę gauti informaciją, nuolatos gauti informaciją dėl savo teisų. Informacija pateikiama jiems turi būti paprasta, aiški ir prieinama. Lygiai taip pat būtina kad atsirastų daugiau skaidrumų dėl visų paslaugų, kad neliktų nesažiningos komercinės praktikos. E, norėčiau pabrėžti, kad kiekvienas vartotojas, kiekvienas keleivis turi teisę į aukšto lygio savo teisų apsaugą. Nacionalinės kontrolės institucijos turi suvaidinti joms tenkantį vaidmenį šios rytyje. Teisės aktų įgyvendinimas susijusių keleivių teisų gynimu turi padėti uh, užtikrinti geresnį keliaivių judumą vidaus rinkoje. Dėkoju. Ačiū, poniai Basesku. Dabar kolega Ferreira. Obrigado, presidente. O debate sobre os direitos. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijos dėl keliaivių teisių, kalbant apie visas transporto rūšys, yra be abejo svarbus dalykas. E, yra kalbama apie keliaivių informavimą, apie neįgalius asmenys ir jų teisės, ir riboto mobilumo asmenų teisės. Visą tai yra labai svarbu. Tačiau yra dalykas, kuris neatsisminti ne viename iš penkiolikos puslapių. Tai yra vieš, viešosios paslaugos, apie jas nekalbama. E, keleivių svarbiausia teisė yra gauti kokybiškas viešasias paslaugas e, už prieinamas kainas transporto srityje. Ir negalima nekalbėti apie tai, kai matome, kai viešosios transporto paslaugos nyksta, yra greunamos. Pavyzdžiui, mano šalyje yra tokia būtent situacija. Ir matome, kad atsisakant viešųjų paslaugų transportų teikimo, šis sektorius privatizuojamas, išauga labai kainos ir tuomet matome, kad tos paslaugos tampa nebetokios kaip anksčiau. To ne, klausimo negvildenant ne, ne, ne neįmanoma kalbėti apie tinkamą keliaivių teisų gyvenimą. Ačiū. Ačiū ponui Ferreirai. Dabar ponas Banki, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir pasveikinti jį pateikus gerą pranešimą. Aš sutinku su viskuo, ką jis pasakė. Mes turime stengtis užtikrinti skaidrų keleivių, oro keleivių informavimą. Taip pat turime stengtis e, geriau paremti e, nacionalinės kompetitingas institucijas. Aš sutinku su tuo, kad reikėtų sukurti bendrą Europos e, duomenų bazę, elektroninę duomenų bazę, kuri e, apjungtų visas nacionalinės duomenų bazės ES lygmenių. Taip pat svarbus klausimas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai jog ir turizmas tu, e, čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Europa. E, labai e, svarbu vaidmenį atlieka visame pasaulyje ir dėl to reikia užtikrinti atitinkamą e, turistų informavimą, geresnį informavimą šioje srityje. Ačiū kolegai Panki. Pone Cika užbaigs spontaniškų pasisakymų procedūrą. Subliniez importanța elaborării unui set de reguli privind drepturile pasagerilor. Dėkoju, pane pirmininkė. Suprantu, kad labai svarbu parengti taisyklės susijusias su keliaivių teisų gynimu, kalbant apie visas transporto rūšis. E, džiaugiuosi tą komisijos informavimo kampaniją, kur vyks iki 2014 metų. Nacionaliniai vartotojų apsaugos centrai turi būti įtraukti į šį darbą. Mes taip pat turime atsižvelgti į neįgalių asmenų teisės, turime suteikti jiems daugiau pagalbos Ir taip pat būtina suteikti daugiau pagalbos keleiviams, jeigu kelionė būna sutrukdoma kokiu nors aplinkybių. Turi veikti informacijos langeliai visose oro uostuose, stotise ir panašiai. Svarbu, kad keleivis žinotų, kur gauti informaciją e, fizin, fiziškai ir kur gauti elektroninę informaciją. E, oro vežėjai kartais laikosi taisyklių, kurios išvelniai tariant keistos, nes dažnai reikalaujama, kad keleivis turėtų bilietą pirmin atgal, kad galėtų gauti kompensaciją, jeigu kelionė sutrukdoma kokiu nors dalyku. Mes turime tinkamiau ginti keleivių teisės. Dėkoju. Ačiū kolegijai Cikau, kadangi tik keturi kalbėtojai, tai buvo dar ir pana Paška. E, pakviesime kalbėti. Komisár, chcel by som podporiť túto iniciatívu na zlepšenie a vylepšenie, spresnenie. Ačiū už sutiktą žodį, ponė pirmininkė. Norėčiau paremti šią iniciatyvą dėl teisės aktų taikymo tolesnio išplėtimo visoms transporto rūšims, nes iš tiesų vien sektorinių požiūrių spręsti šią problemą neprotinga transporto priemonės yra visos tarpusavyje susijusios ir turėtumėm žvelgti į viską būtent iš vartotojo pusės. Jeigu kažkuri transporto e, rūšis um, neįvykdo galbūt savo įsipareigojimų nugabenti e, žmogų kur nors, tuomet jis turi būtinai turėti galimybę pasinaudoti kitą transporto priemonė, kita transporto rūšimi. Nes svarbiausia yra, kad pilietis iš taško A į tašką B e, nuvyktų sklandžiai ir saugiai. Būtent tokia yra šių teisės aktų esmė. O jeigu neįvykdomas toks įsipareigojimas, tuomet klientui turi būti taikomos be abejo atitinkamos kompensacijos. Ačiū kolegai Paškai. Spontaniškų pasisakymų procedūra baigta ir diskusiją užbaigs komisijos narys panas Piebalks. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu padėkoti pranešimo autoriui, ponui Bach, už tai, kad taip ryštingai yra pranešime stengiamasi gerinti transporto priemonių naudotojų ar transporto rūšių naudotojų teisės. Mes norime, visi norime, kad iki šių metų pabaigos e, galiotų teisės aktai visoms e, transporto rūšims. Bet leiskite man e, sureaguoti kai kuriuos pasisakymus. Komisija yra pasirengusi dabartinę sistemą mm, paversti sistema, kuri galiotų daugia rūšiai transporto sistemai, tačiau į tai žvelgiame kaip į tikslą vidutinio e, laikotarpio perspektyvoje. Nes taip pat dar reikia nuveikti kai kurios darbus, kad būtų galima užtikrinti įvairias kompensacijas e, keleiviams e, ir kitus dalykus tinkamai. Be abejo, turi taip pat būti ir vieninga skundo pateikimo sistema įvesta, bet kurios transporto rūšės atžvilgių. E, komisija ketina ir kitiems transporto sektoriams, ne tik aviacijai, kaip yra iki šiol, e, numatyti reikalavimą turėti tokią skundų pateikimo vieningą formą. Ir Span Air ir Malev oro bendrovių bankrutavimo atvejai parodė, kad dėl tinkamos pritaikytos metodikos, dėl tinkamo informacijos skleidimo buvo galima situaciją pakankamai ištaisyti ir vis dėlto reikia dar taip pat ir tolimesnių sprendimų tam, kad nebūtų paliktas klientas visiškai likimo valioje bankrutavus įmoniai. Taigi 2012 metais mes kaip tik tuos naujus sprendimus ir numatome taikyti. Ir nebūtinai jie yra teisinio pobūdžio, tiesiog tai yra priemonės leidžiančios įgyventinti tai, kas numatyta teisės aktuose. Kainų skaidrumo aspektas aviacijoje yra labai svarbus ir tą norime taip pat pritaikyti ir kitoms transporto rūšims. Šis teisės aktas kaip tik dabar yra peržiūrimas tam, kad būtų galima identifikuoti, nustatyti, ar iš tiesų jis veikia tinkamai ir ar nereikėtų jo um, pakeisti galbūt naują redakciją. Ir komisija be abejo tinkamų laikų informuos parlamentą apie tos peržiūros rezultatus. Parlamento pranešimas dėl mm, keliaivių teisių komisija yra tikrai naudingas įvairiais požiūriais, leidžia e, tinkamai apžvelgti mm, transporto įmonių klientų padėtį ir siūlyti reikiamus sprendimus. Ačiū komisijos nariui Piebaks. Diskusija baigiama. Balsavimas dėl šio pranešimo vyks taip pat rytoj 18 val. Posėdį šiandien nutraukėme. Jis bus tęsiamas rytoj, spalio 23 dieną, gan neįprastu laiku. Pradėsime 8 val. 30 min. iki 14 val. 30,